era una donna coraggiosa una grande Ji buvo drąsi moteris, išskirtinė žurnalistė, tikrai suprato, ką reiškia ši profesija - tirti, atrasti tiesą, faktus, be baimės ir nesuteikiant kažkam tai pirmenybės. Ir bu, buvo pasišventusi šiam darbui per 30 darbo metų. Ji niekuomet neprarado savo ryšto, savo dvasios. Ji visuomet stovėjo iškeltą galvą, buvo atsakinga tik prieš savo skaitytojus, tik prieš juos. Ji buvo atsakinga ir ta dvasia, ji paskelbė daugiau negu 20 tūkstančių straipsnių, kuriuose e, pasmerkė piknaudžiavimą valdžia, atskleidė korupcijos atvejus, netinkamą vyriausybės vykdomą administravimą. Ir kaip tikra žurnalistė, ji buvo priešakinėse linijose, gindama mūsų vertybės. Tik laisvos ir nepriklausomos žiniasklaidos dėka mes e, galime ginti demokratiją, teisės viršinybę, žodžio laisvę. Visa tai pagrindinės vertybės, kuriom pagrista ir ES ir visa civilizacija. ES yra kur kas daugiau negu vien ekonominės, finansinis vienetas. Jie atstovauja asmens orumui. Būtų galima gyventi iškeltą galvą kiekvieną dieną ir, aišku, mes ES turime kovoti už žiniasklaidos laisvę ir aš didžiuojuosi, kad Europos parlamente mes visuomet laikėmės tokio požiūrio. Ir e, negali būti taip, kad kaltieji už Dafnės nužudimą liks nenubausti. Mums reikia užtikrinti e, patikimumą, turime remti žurnalistus visame pasaulyje. Ir kaip tai padarysime, jeigu savo teritorijoje nepadarysime. Aš tikiuosi, kad e, Maltos valdžia padarys viską, kad išsiaiškintų šį nusikaltimą. prireikus turi būti pritrauktas Europolas, turi būti vykdomas tarptautinis tyrimas, kad visos policijos pajėgos galėtų tinkamai prisidėti, siekiant užtikrinti, kad kaltieji būtų sulaikyti ir kad būtų patraukti atsakomybėn. E, questa, e questo coinvolgimento internazionale ho sollecitato durante Per praeitą ES valstybių ir vyriausybių vadovo susitikimą aš būtent ir raginu tai padaryti, kad turi būti e, tarptautinių dalyvių įsitraukimas. Ir iš tiesų Dafnės pavyzdys niekuomet nebus nepamirštas. Ir kaip tik tai todėl buvo priimtas sprendimas, kad Dafnė, Dafnės Koranas Galicijos vardas e, bus e, užrašytas čia, Strasbūrė, spaudos salėje. Abbiamo qui con noi in tribuna la sua famiglia, al marito, ai tre figli. Šiandien čia lankytojų galerijoje yra jos šeima, jos vyras, trys vaikai ir noriu jiems pasakyti, kad mes stovime su jais, pietin, pietin, su tūkstančiais maltiečio, kurie išėjo į gatves, kad taip pat išreikštų savo palaikymą. Taip pat kalbame apie tūkstančius ES piliečių, kurie jaučiasi lygiai taip pat. questo applauso cari familiari di dafne gerbiami dafnės šeimos nariai šie plojimai reiškia vieną europos parlamentas niekuomet ne nenusisuks tokių klausimų kaip e, jūsų e, žmonos, mamos nužudimas. Tiesa bus atskleista, negalime tylėti ir e, turime užtikrinti, kad šio nusikaltimo kaltininkai būtų patraukti atsakomybėn. Dabar norėčiau paprašyti visų jūsų pakilti ir pagerbti šį žmogų. Pagerbkime tylos minutę Dafne Korona Galicija. herr kollege korwin mikke zur geschäftsordnung. kolega korwin mikke dėl vedimo tvarkos. no micro. one million, one million euro for finding killing or handing over to the police. vienas milijonas eurų už tai, kad būtų surasti uh, Dafnės uh, karuanos žudikai ir informacija būtų perduota policijai. vielen dank herr kollege. Ačiū, kolega Korinmikė. Dabar pradėsime balsavimą. Pirmiausia, reikia pranešimas, kolega dar kartą dėl vedimo tvarkos. Nu, Noriu kai ką patikslinti, ką tik pagerbėme ponę Galiciją, mus visus pribloškė tas nužudimas. Turėjome atiduoti pagarbą, bet galbūt reiktų nuo žodžių pereiti prie darbų. Netrukus baltuosime dėl pasiūlymo, kaip apsaugoti informatorius. Tai kalba eina ir apie spaudos darbuotojų žurnalistus. Tai jeigu tikrai norime to žmonės apsaugoti, balsuokime už trečią, ketvirtą ir penktą pakeitimus.